jose sritise. O dabar, dabar žodį sutikiu ponui Vlasak. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė, gerbėjai ponai ir ponios. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Ir dėkuoju Jums taip pat už labai konstruktyvę diskusiją. Apibendrinamas, kurią norėčiau pasakyti štai ką. Gal kiek provokacinę pastabą pasakysiu. Struktūrinę politiką reikia stiprinti tam, kad būtų sumažinti skirtumai tarp įvairių regionų. Ir regionai turėtų siekti pirmojo konvergencijos tikslo. Tačiau šis darbas bus naudingas ir kitiems regionams, kadangi e, išauks jų paklausa jų gaminamai produkcijai. Antrasis tikslas taip pat yra labai svarbu. Ir manau, kad tarpinės kategorijos sukūrimas, kai yra neaišku, iš ko bus finansuojama šią kategoriją teikiama pagalba, yra nepriimtinas dalykas. Tačiau pirmo ir antrojo e, tikslų stiprinimas yra, mano galva, geras dalykas. Bet to manau, kad yra labai svarbu nesipriešinti rinkai. Jei mes finansuojame kažką ir atsisakome finansuoti kaž, e, kažką kitą, gali iškreipti padėtį rinkoje. Nes tos bendrovės, kurios negaus pagalbos iš ES, susidurs nepalankioje padėtyje. Savivaldybės, regionai, vietos bendruomenės štai kas turėtų gauti pagalbą iš ES. Ir š... ES lėšos turėtų būti investuojamos taip, kad būtų siekiama augimo. Nilas Armstrongas pasakė, kad tai būtų mažas žingsnis ES struktūrinių fondų struktūriniams fondams, bet tai būtų didžiulis žingsnis į priekį mūsų regionams. Merci, <clears throat> Ačiū dabar, ponė Sančiai Šmit. Ačiū pirmininkė. Šiandien Europą patiria ekonominė, makroekonominė, socialinė ir moralinė krizė piliečiai mato Europoje priešą, kuris primeta drastiškas taupimo priemonės. Taigi Europa turi investuoti, padėti užtikrinti augimą, integruoti tuos, kurie nepalankiausi situacijoje ir sumažinti vystimosi tarp regionų skirtumus. Mes dabar balsuos, balsavome balsuosime dėl ekonomikos valysenos paketo, kad būtų numatytos e, atsakingos priemonės, kurias leistų užtikrinti vėl augimą. Sanglaudos politika yra antrasis ramstis, kuriuo turi remtis šis tvarus, protingas ir įtraukiantis augimas. Ekonomikos valdysena ir sanglaudos politika yra to, tos pačios monetos dvi pusės, taigi labai svarbu priminti, kad viena pusė negali gyventi be kitos, todėl mes turime rūpintis ir kovoti, kad būtų išlaikytas biudžetas šiai politikai, kad būtų įtikintos valstybės narės, jog regionų politika nėra kažkokia prabanga, tai yra būtinybė. E, dėrybų dėl tolesnio biudžeto plano e, iššūkiai yra didžiuliai. Mes turime kovoti už tai, kad sanglaudos politika būtų integruojanti ir ambicinga, kad ji būtų matoma, kad ji sustiprintų bendradarbiavimą tarp teritorijų ir regionų, kad būtų galvojama apie visus regionus. Todėl ypač remiu pasiūlymą, kuris yra išsakytas Piper pranešime, kad būtų sukurta tarpinė regionų kategorija, kur regionų PVB yra tarp 75-90 procentų nuo ES vidurkio. Ši kategorija leis sektoriais, daugeliu regionų, kurie dabar susiduria su struktūrinėmis problemomis, augimo problemomis, gauti teisingą ir subalansuotą pagalbą. Taip pat norėčiau dar kartą pabrėžti, kaip svarbu yra sustiprinti teritorinį bendradarbiavimą Europoje ir užtikrinti, kad Roberto Šumano e, tikslas būtų pasiektas. Europa bus pa, pa, sukurta ne vienu uh, žingsniu, tai bus padaryta uh, per solidarumo procesą. T, iš tikrųjų, ta šūkis garoja ir šiandien. Ačiū poniai Sančias Šmit ir dar vienas pranešėjas, ponas Savrakakis. Ačiū pirmininkė, mėly Kolegos, noriu pasveikinti visus pranešėjus, parengusius pranešimus, kurie leidžia mums šiandien aptarti sanglados politikos ateities pagrindinius matmenis, pagrindinės kryptis ir svarbiausius dalykus. Dabar dėl pono Piperio pranešimo noriu pasakyti, kad, iš, kad tai yra Europos parlamento viso mąstymo esmė, galvojant apie sanglaudos politikos tolesnę struktūrą po 2013 metų. Mūsų pozicija ne pirmą kartą jau yra apibrėžiama mes kalbėjome e, ne kartą apie sąnaudos politiką, kalbėdami apie finansinės perspektyvas. Mes turime užtikrinti, kad sąnaudos politikai būtų numatytas tinkamas biudžetas tam, kad būtų galima suteikti pagalbą visiems regionams, ypatinga dėmesį skiriant e, tiems regionams, kurie susiduria su itin dideliais e, sunkumais. Reikia užtikrinti pakankamai didelį lankstumą ir e, visose fonduose turi būti e, standartinės e, sąlygos, tos, jos turi būti supaprastintos, kad būtų galima lengviau gauti pagalbą. Dabar galvojant apie perinamą kategoriją. Mano frakcija visiškai remia šią mintį. Man atrodo, kad ir bendrai parlamente yra platus pritarimas šiai minčiai. Taigi norėčiau pasidžiaugti komisaro Han mintimis Mes galvojame, kad ši pereinamoji kategorija leis suteikti pagalbą regionams sąžiningai, teisingai, supaprastintai ir skaidriai, atsižvelgiant į skirtingą išsivystimo lygį. Manau, galime aiškiai pasakyti, jog ES gali matyti ne vien tik tai statistiką, gali matyti ir kokia yra reali situacija vietoje krizės laikotarpiu. Ačiū. Ačiū kolegos, bendros diskusijos šiuo baigiamos, balsuosime dėl šio ir daugelio kitų klausimų 12 val. Dabar posėdis yra nutraukiamas, balsuosime maždaug už pusvalandžio.